Ciao Teresa. Good morning. We can start the meeting. Labas rytas, pradedam posėdį. Kolegos. Dar kartą labas rytas visiems. norėčiau kviesti visus atsisėsti. Pirmasis darbo atvarkės punktas yra darbo atvarkės projekto atvirtinimas. Pagrindiniai darbo atvarkės punktai yra balsavimas dėl busutel ir šuntis pranešimų. Taip pat vyks diskusijos apie metinę komiteto ataskaitą. Veiklos ataskaita 11 metams, tai yra pono Čičesterio pranešimas. Taip pat yra parengta ponios Aukė nuomonė ir pono Bostinaro nuomonė. Taip pat yra ir pono Valian nuomonė. Taip pat yra ir keletas peticijų apie diskriminaciją Lietuvos mokyklose. Taip pat yra kitų peticijų kitose ES valstybėse narėse. Taip pat kalbėsime apie išvykas į Berliną Dėl išvykos į Rumuniją buvo paprašyta atidėti tą aptarimą iki kito posėdžio. Kai kurie peticijų autoriai atvyks į posėdį. Vienuoliktasis, dvyliktasis, tryliktasis punktai. Čia yra trys peticijos ir jų autoriai dalyvaus mūsų posėdžiuose. Po pietų dar 16, 17, 18 peticiją. Irgi bus autorių. Jeigu niekas neprieštarauja darbo atvarkiai, tuomet laikome, kad darbo atvarkiai yra patvirtinta. 21 punktas yra atidedamas tyrimo vizito į Rumuniją ataskaitą. Ja aptarsime kitą kartą. Jeigu niekas neprieštarauja, tuomet darbo atvarkiai yra patvirtinama ar galime patvirtinti ir 27-28 vasario dienų posėdžių protokolus, ar niekas jums neprieštarauja. Kągi, tie, tie protokolai tuomet yra jau patvirtinti. Na ir kaip įprasta, buvo išdalinti ir priedai prie darbo atvarkės. Tie priedai bus laikomi patvirtintais tuo met, jeigu iki posėdžio pabaigos nebus jokių išsakyta prieštaravimų už komiteto narių pusės. Daugiau jokių pranešimų neturiu. Taigi galime pereiti prie penkto darbo parkės punkto. Tai yra balsavimas. Turime du pranešimus, dvi nuomonės, dėl kurių balsuosime. Pirmoji yra dėl 20 pagrindinių Europos piliečiams ir įmonėms kilančių problemų susijusių su bendrosios rinkos veikimu. Pranešėjas yra ponas Busutil. Pone, pono Busutil salėje nėra. Taigi žodžio jam ir negaliu suteikti. Kadangi pono Busutil salėje nėra, jis dar netvykęs, jeigu jūs neprieštarautumėte, galėtumėme pono Huntis e, pranešimą e, sukeisti su pono Busutil pranešimu. Tuomet ponas Busutil turėtų laiko ir gal spėtų atvykti į posėdį. Jeigu niekas neprieštarauja, tuomet ir pradėsime balsavimą dėl pono Nikolaus Huntis pranešimo nuomonės. Pone Huntis, ar norėtumėte pasisakyti prieš perinant prie balsavimų? Taip. Aš nesu ponas Huntis, aš po, ponas Trientvilidis, kuris atstovauja ponui Huntis. Ponas Huntis vėl yra išvykęs į Graikiją, taigi aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad jis pritarė, jog dabar būtų dėl jo nuomonės balsuojama. Kągi, tuomet pradėsime balsavimus. Pirmasis pakeitimas, pirmojo punkto pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Trečiasis pirmojo punkto pakeitimas, pono Huntis, panašiai, pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antrasis pakeitimas pirmajam punktui. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Ketvirtasis pakeitimas, pirmojo punkto pakeitimas, mano Melcerio, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Penktasis pakeitimas. Jaroslavo Lešik Valesos pakeitimas, du, dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš. Susilaikė. Jis atkrenta, jeigu pirmasis ar antrasis patvirtinami, taigi atsiprašau, antroji dalis ir taip atkrenta automatiškai, dėl jos ir nereikėjo balsuoti. Dabar bus šeštasis pakeitimas, pirmojo A punkto pakeitimas, autoris Tabadžiai. Dvi dalys. Vėlgi, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Dabar pereisime prie pirmojo kompromiso, tai yra antrojo punkto kompromisinis prakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Aštuntasis pakeitimas antrojo punkto. Pono Hartongo kas už, kas prieš. Susilaikę. Atmesta. Ar galime dar kartą balsuoti dėl aštuntojo pakeitimo, nes man nelabai iškus rezultatas. Pono Hartongo pakeitimas kas už, kas prieš Aštuntasis pakeitimas, tai yra aštuntasis. Antrojo punkto aštuntasis pakeitimas. Aštuntasis pakeitimas. Mr. Hartong. Quindi ripeto la votazione sul. Pono Hartongo pakeitimas, aštuntasis pakeitimas, antrojo punkto pakeitimas, autorius ponas Hartungas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antrasis kompromisas, ketvirtojo punkto kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, Priimta. Šešioliktasis pakeitimas, ketvirtojo A punkto pakeitimas merkis yra autorė, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Septynioliktasis pakeitimas, penktojo punkto pakeitimas, autorė Miranda, kas už, kas prieš, susilaukę, susilaikė. Aštuonioliktasis pakeitimas, kas už, Čia yra žodinis pakeitimas, kurį siūlo pranešėjas. Ar niekas neprieštarauja žodiniam pakeitimui? Taigi galime balsuoti tuo met dėl žodinio pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 19 pakeitimas Mirandos kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 20 pakeitimas Huntis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 21. 7 punkto pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 22. 7 punkto pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 23. 8 punkto pakeitimas autorė Miranda, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 24 pakeitimas, 8 punkto. Melcer autoris, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 25 9 punkto pakeitimas, Hartong autorius, kas už. Dėl iš, teksto dalies išbraukimo, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 26 pakeitimas, 9 punkto, Huntis pakeitimas, kas už Kas prieš? Susilaikę. Primta. 27 pakeitimas. Jaro ir Salavrakos. Autoriai kas už? Kas prieš? Susilaikę. Primta. 28. 9a punkto pakeitimas. Autorius Paksas kas už, kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Trečiasis kompromisas dešimtojo punkto, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 34. Melcerio kas už. Tai yra techninio pabudžio pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 35 pakeitimas, 9a punkto pakeitimas. Autoris Jaras ir Salavrakos kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 36, 11 punkto autorė Merkis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 37, 12 punkto pakeitimas, autorius Jaras, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 38, 39 ir 40 pakeitimai atkrenta automatiškai. Dabar 41, 12a punkto pakeitimas, ta pačia autorius, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 42, 13 punkto pakeitimas, autorius Jaras, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 43, 14 punkto pakeitimas, autoriai Jaros ir Salavrakos, kas už, prieš kas prieš, susilaikę, priimta. 44. 14 punktas pakeitimas, autorius paksas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 45. 15 punkto pakeitimas, autorius Melceris, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 46. pakeitimas, Bertman, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta Primta. 47 pakeitimas. Autorė Merkis, kas už, kas prieš. Susilaikę. Atmesta. 48.15a punkto pakeitimas. Autorius Huntis, kas už, kas prieš. Susilaikę. Primta. Galtinis balsavimas dėl nuomonės, kas už, kas prieš, susilaikę Priimta. Vienbalsiai. Ponas Busutil atvyko. Pone pirmininkė, antrasis pakeitimas turėjo atkristi automatiškai. Dėl to, kad dėl trečiojo pakeitimo balsuojant jis buvo patvirtintas, trečiasis pakeitimas. Dėl to antrasis turėtų atkristi automatiškai. Jis neturėtų būti patvirtintas. Ačiū. Dėkoju, kad atkreipėte dėmesį ir už puikiai atliktą darbą taip pat. Pereikime dabar prie kitos nuomonės, kurią parengė ponas Busutil. Taigi balsuosime dėl pono Busutil parengtos nuomonės. Pone Busutil, ar norite kažką pasakyti? Ne. Kągi, tada pereikime prie balsavimo. Pirmasis pakeitimas. Pendergast autorė kas už, kas prieš susilaikę, priimta. Antrasis trečiojo straipsnio pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Trečiasis atsiimtas yra pakeitimas, dabar pirmasis kompromisas ketvirtojo straipsnio, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Šeštasis pakeitimas, ketvirtojo A straipsnio pakeitimas, autorius Huntis, dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Septintasis Prendergas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Aštuntasis pakeitimas, 5a straipsnio, huntis autorius, kas už, kas prieš, susilaikę, Atmesta. Devintasis šeštojo straipsnio pakeitimas. Huntis autoris, kas už, kas prieš. Susilaikę. Priimta. Aštuntasis straipsnis. Dešimtasis pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikę. Atmesta. Vienuoliktasis 8a straipsnio pakeitimas. Autoris Bekeris, kas už, kas prieš. Susilaikę. Priimta. 12.9a straipsnio pakeitimas, jis yra atsiimtas. Ir dabar galime balsuoti dėl visos nuomonės. Kas už, kas prieš, susilaikę, primta vienbalsiai. Taigi dėkojame ponui Busutil už atliktą darbą. Baigiame balsavimus. Kągi. Dabar galime pereiti prie diskusijų. Septintasis, aštuntasis, devintasis darbo atvarkės punktai. Pirmos, pirmoji diskusija bus e, dėl e, pono Čičesterio metinės komiteto veiklos ataskaitos. Kalba eina apie 11 metus. Pone Čičesteri, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Man labai malonu šiandieną pristatyti pranešimo projektą apie šio komiteto veiklą 2011 metais. Norėčiau atkreipti dėmesį į kelis dalykus tekste, kaip tik kolegų dėmesį į keletą dalykų. Ir po to paprašysiu kolegų atkreipti dėmesį į statistinius duomenis, kurie yra gan įdomus, juos pateikiau paaiškinamame memorandume. Na ir pirmiausia, kolegų dėmesį norėčiau atkreipti į tai, kad mes sveikiname parlamento sprendimą parengti labiau matomą ir praktiškai geriau pritaikomą peticijų portalą, tokiu būdu, kad piliečiai galėtų lengviau gauti prieigą prie peticijų proceso. Ir mes, aišku, sveikiname tokius dalykus, nagi mes esame peticijų komitetas ir tikrai nuoširdžiai norime, kad ta prieiga būtų paprastesnė. Antrasis dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, ketvirtame punkte mes e, tvirtiname, kad esame pasiryžę apginti ir skatinti pagrindinės piliečių teisės pasinaudodami politinę įtaką. Tai yra labai svarbu mūsų komitetui, kad mes galime atkreipti dėmesį į tam tikras situacijas, kurios daro gėdą nacionalinėms kitos, kitoms valdžios institucijoms ir dėl to jos imasi veiksmų. Tai yra tokia paramos priemonė, naudojantis vykdomosios valdžios įgaliojimais. Taip pat atkreipiu dėmesį ir į du klausimus, kurie buvo gan aktualūs tais metais. Pirmiausia, mums kylančios problemos dėl nuosavybės problemų Ispanijoje. Keletame punktų kalbu apie tai. Leit Kosta yra ta sritis, iš kur, tas regionas, iš kur gavome labai daug peticijų, tai yra, reiškia, ta problema ten yra labai aktuali ir norėčiau priminti kolegoms, kad yra bandoma apsaugoti pakrančių regiono gamtą ir taip pat e, apginti ir nuosavybės teisės, piliečių nuosavybės teisės, imantis e, teisinių veiksmų regreso tvarka. 15 punkte mes kviečiame komisiją sustiprinti poveikio aplinkai vertinimo darbus ir nemažai peticijų patenka į šį komitetą, jos dažniausiai susijusios su poveikio aplinkai vertinimu. Taigi mes norime, kad poveikio vertinimai vyktų sklandžiau, geriau, kad būtų nepriklausomų ekspertų rengiami tie vertinimai. Taigi čia ir būtent į tuos dalykus atkreipiu, dė, atkreipiu dėmesį savo pranešime. Aš mielai išklausyčiau kolegų komentarų dar aišku apie tai, bet norėčiau visų dėmesį atkreipti ir į tam tikrus statistinius duomenis, kuriuos pateikiu aiškinamajame memorandume. Nes manau, kad labai naudinga pažiūrėti, kiek yra šis komitetas atlikęs darbo, kiek iš kur dažniausiai gauname peticijas ir kokios vyrauja tendencijos. Ypatingai kalbant apie tas peticijas, kurios yra laikomos primtinomis, svarstytinomis ir tomis, kurios nėra svarstomos dėl to, kad netitinka tam tikrų kriterijų. Jos yra atmetamos. Taigi mes kalbame čia ir apie autorių tautybę, apie tai, iš, iš kurio šalies yra taip pat teikiama peticija, taip pat vertiname įvairias peticijų temas. Pagrindinės teisės, vidaus rinka, aplinkos sauga ir taip toliau yra esminės temos. Po to analizavome peticijas dėl aplinkos saugos ir išskiriame tas, kurios yra susijusios su poveikio aplinkai vertinimu, taip pat klausimai susijęs su atliekomis Taip pat panalizavome pagrindinių teisių elementą, kalbant apie asmenius reikalus, pagrindinės teisės, teisingumas ir taip toliau, nuosavybės teisės. Taip pat statistiniai duomenys apie peticijas dėl vidaus rinkos. Taigi, tikrai čia nemažai yra pateikta medžiagos, aš visos jos nepristatinėsiu, tačiau tik tai norėčiau Norėčiau priminti, kad praeitais metais 422 peticijų autoriai dalyvavo klausimuose ir komiteto posėdžiuose. Jie išsakė savo nuomonės. Ir e, manau, kad tai yra svarbu, kad, kad peticijų autoriai gali atvykti, kad jie yra raginami ateiti į tuos posėdžius ir kartais mes jiems padedame tą padaryti. Uh, Taip pat yra nemažai lentelių pateikta, e, kur daug detalių statistinių duomenų apie peticijas, kada jos buvo gautos, kada jos buvo apsvarstytos ir taip toliau. Ir panašiai. Taigi tiek įžangai ir mielai išklausyčiau kolegų pastabų. Ačiū. Thank you very much, Mr. Chichester. Um, Madanokina, Mr. Vai... Dėkojame ponui Chichesteriui. Dabar ponas Vilan paprašė žodžio. Pradėsime nuo Milano ir paskui ponia Busesku. Taip, ačiū, aš norėjau padėkoti ponui Čičesteriu už puikų pranešimą. Norėčiau atkreipti dėmesį tik į keletą dalykų. Tikrai vertinu, kad jūs e, čia esate konkretus. Manau, jog labai svarbu, bet kuriame pranešime nevinioti dalykų į vatą. Labai svarbu gerai elgti su piliečiais, laikytis įstatymų. Tačiau tokiu atveju niekam šis komitetas nebus per daug įdomus. Manau, jog jūsų pranešimas turėtų tapti tiesiog pavyzdžių mūsų metinėms ataskaitoms, kurios bus rengiamos ateityje. Manau, kad žinoma labai svarbu tai, kad jūs koncentruojatės į peticijų turinį. Žinoma, kad Labai svarbu įgyvendinti teisės aktus, tačiau dažnai su tokiais teisės aktais elgiamasi tiesiog arbitraliai ir mūsų pareiga yra prisidėti prie skaidraus, stabilaus ir nuoseklaus teisės aktų gyvendinimo. Ir tikrai Jūsų pranešimas turėtų būti tiesiog pavyzdys tam, kaip reikėtų vėliau įgyvendinti teisės aktus. Niekada nepamiršiu, kaip Valencijoje sėdėjau viešbutyje, tiesiog prie pat jūros ir aptarinėjome šį teisės aktą. O visas tas viešbutis buvo pastatytas tiesiogiai pažeidžiant teisės aktus. Ir tikrai galėjau suprasti peticijų pateikėjus, kurių tikrai buvo labai daug. Šiaip ar taip norėčiau pabrėžti, kad man patinka tai, kad jūs minite Romų klausimus, žmogaus teisų klausimus. Tai, kad e, e, tikrai yra tokia diskriminacijos problema Europoje ir kad yra teikiama daugybė peticijų šioje srityje ir reikėtų jas atitinkamai nagrinėti. Taigi apskritai labai ačiū Jums. Ačiū, dabar ponas Vilan. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkuoju taip pat ir ponui Čičesteriui už jūsų pranešimą bei už paaiškinimus. mūsų. Aš tikrai esu linkęs pritarti pagrindiniams jūsų pranešimo elementams, galbūt e, jo, galbūt to nekartosiu, e, jau buvo tai pacituota. Na, tiesiog nesikartosiu, tik tai norėčiau kai ką dabar pasiūlyti. Galbūt e, galima būtų vieną ar kitą konstatuojamąją dalį įtraukti susijusią su mūsų pačių darbu, nes juk per praėjusius metus tikrai esame pasiekę pažangos, bet be jokios abejonės tos pažangos galime siekti ir toliau, dar galima būtų patobulinti mūsų darbą. Norėčiau dabar pacituoti vieną iš buvusių Norėčiau dabar pa, e, pakalbėti šiek tiek apie vieną iš buvusių mano hobių. Dabar įsivaizduokime, kad esame 2014 metais prieš rinkiminio laikotarpio metu ir įsivaizduokime, kad turime nuvažiuoti į vieną kurią nors konkrečią vietą, išnagrinėti pensijų problemą. Ir įsivaizduokime, kad štai, e, kadangi tai būtų prieš rinkiminis laikotarpis, tai mes negalėsime to padaryti. Mano manimu, mūsų komitetas turi pavesti e, parlamentarams tam tikrus klausimus iki pat 2014 metų visam šiam laikotarpiai. Tam, kad e, po to nauj, naujos kadencijos parlamentarams būtų perduotas šis dosie, juk mes negalime prarasti visų metų vien todėl, kad tie metai bus rinkiminiai metai. Mes negalime dabar e, žengti žingsnį atgal per tuos rinkiminius metus. Na ir taip pat turime pasinaudoti e, metinę ataskaitą tam, kad e, pasakytume štai ką, kokios yra mūsų darbo ribos. yra tyriamosios, tyriamieji komitetai surengiami šiuo metu. E, turime Martino pranešimą rengiamą. Na, šiaip tai reikėtų elgtis atsargiai. Aš žinau, kad čia gali iškilti problemų tam e, tikroms e, peticijoms nagrinėti. Gerai būtų turėti valstybės narės atstovą arba, pavyzdžiui, iš tarybos atstovą, reikėtų būtent tai pabrėžti mūsų metinėje ataskaitoje. Nes kai yra parengiama konkreti peticija, tai vyriausybė jaučiasi puolama ir susidaro įspūdis, kad mes čia vyriausybės atstovus kviečiame. dėrėtų bandyti užmėgsti ryšius su taryba arba konkrečia suinteresuota valstybė nare, nagrinėjant tam tikras peticijas. Na ir dabar kas dėl konstatuojamų dalių, tai galbūt neužpilsiu dabar jūsų pakeitimais, tik tai štai dar dėl lentelės. Pasakysiu, ta lentelė turėtų būti ilgesnė ir išsamesnė. Dabar čia kalbama tik tai apie praėjusius metus. Mano manimu, reikėtų uh, ilgesnį laikotarpį apimti ir ankstesnius dalykus dar priimti. Ačiū, ponė Vilen. Dabar žodį suteiksiu poniai Bacesku. Ir iš karto komiteto vardu norėčiau Jums palinkėti laimingo gimtadienio, kuris yra šiandien. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano kolega yra šešėlinis pranešėjas, dėja jis negalėjo dalyvauti, nes turiu balsuoti kitame komitete. Taigi aš dabar pristatysiu mūsų politinės grupės poziciją. Šis pranešimas yra geras, tačiau mes norėtume dar pridėti vieną pastraipą susijusią su puikiu bendradarbiavimu su Europos ombudsmenu. Taip pat norėtume paminėti puikų bendradarbiavimą su Europos komisija ir tą patirtį, e, su kuria komisija prisidėjo prie šio pranešimo. Taip pat e, norėtume atkreipti dėmesį į gerą bendradarbiavimą ir su peticijų pateikėjais. Reikėtų atkreipti dėmesį į šiuos aspektus, kadangi tradiciškai jie būdavo įtraukiami į ankstesnės metinės ataskaitas. Manau, jog turime paminėti didelį pateiktų peticijų skaičių, kurios dabar yra analizuojamas Europos teisingumo teisme. Ir dėl to, jog pasikeitė darbo tvarkos taisyklės, peticijų skaičius šiais metais sumažėjo. Antroji pastraipos dalis yra neformalesnė. Mūsų komitetas čia vaidina svarbu vaidmenį, tačiau manau, jog mes patys neturėtume per daug atkreipti dėmesio į šį aspektą. Kitas dalykas, manau, mes turėtume atkreipti dėmesį į puikų bendradarbiavimą su nacionalinėmis institucijomis ir kolegomis iš Europos parlamento, kadangi jie taip pat gali paremti mūsų veiklą. Kalbant apie peticijas susijusias su Ispanijos pakrančių teritorijomis, manau, jog mes neturėtume atkreipti į tai dėmesio penkiose pastraipose, turėtume tik apibendrinti tai vienoje dalyje. Norėčiau pabrėžti, kaip ir mano kolega Preda nuomonių keitimosi metu, tai jog mes per daug skubame teikdami, jog e, padidėjo peticijų skaičius susijęs su žiniasklaida ir taip pat su dalykais susijusiais su spaudos ir žodžio laisvė Rumunijoje ir Bulgarijoje. Jeigu kalbėtume apie šių peticijų turinį, būtent peticijų, kurios yra susijusios su spaudos laisvė, pamatytume, kad turime šešias peticijas susijusias su Vengrija, tik viena yra iš Rumunijos ir viena susijusi su Lenkija, taip pat viena susijusi su Vokietija, viena su Švedija, viena su Italija bei viena su apskritai Europos Sąjunga. Todėl mano frakcija norėtų išbraukti šį teiginį, jog yra padidėjęs peticijų skaičius, peticijų susijusių su masinės žiniasklaidos priemonėmis ir spauda. Ir tai, jog jos yra susijusios su problemomis, su kuriomis susidūrė Rumunija ir Bulgarija 2011-aisiais. Manome, jog toks teiginys yra spekulacinio pobūdžio ir jį reikėtų pakeisti. Tačiau dar kartą norėtume padėkoti ponui Čičesteriui už šį pranešimą ir tikimės, jog puikiai bendradarbiausime ateityje, remdamiesi šią 2011 metų metinę ataskaitą. Ačiū dabar, pone. Ponas Filan, prašau žodžio. Aš labai atsiprašau, bet Pamiršau vieną dalyką. Galbūt galėtume įtraukti pastraipą, kurioje kalbėtume apskritai apie pagrindinės teisės ir laisvės ir jog šias rytį reikėtų labai atidžiai stebėti. Galbūt mes galėtume surinkti darbo grupę arba klausimą, kur būtų galima pareikšti nuomonės susijusias su tokiamis pagrindinėmis teisėmis. Manau, jog galėtume apsvarstyti šį klausimą apskritai. Ačiū. Ačiū dar dvi pastabos. Manau, jau kalbant apie žmogaus teisės, mes galėtume paminėti klausimą, kurį buvome surengę. Tai yra svarbu. Na, aš nežinau, kad tai yra svarbu, tačiau dabar tai būtų tikrai gera proga atkreipti dėmesį į šį klausimą susijusiu su žmogaus teisėmis. Taip pat e, galėčiau pakomentuoti kolegos Vilano pasiūlymą Na, šis komitetas galbūt galėtų nusišalinti nuo partijų politikų. Tai tikrai būtų naudingiau ir geriau. Mačiau kai kuriuose valstybėse labai aiškiai tai, jog matosi vyriausybės spalva šiame komitete. Ir tikrai labai susinervinčiau, jeigu taip tai sugadintų mūsų komiteto reputaciją besirengiant rinkimams. Tikrai atsiprašau dėl to. Ačiū. Ačiū dabar. Netrukus suteiksiu žodį Vilanui. Tačiau galbūt taip pat neturėtume pamiršti to, jog esame Europos parlamente. Ir čia atstovaujame piliečiams. Tačiau, žinoma, šį klausimą galėtume panagrinėti kitų metų. Pone Vilanai, ar jūs norėtumėte atsiliepti? Taip, aš puikiai suprantu tai, ką turi omenyje ponia Alkan. Pritariu jo susirūpinimui. Na, žalieji yra gana jauna partija. Galbūt, kai jie šiek tiek taps vyresni, taip pat įsitrauks į tokius mechanizmus. Tačiau šiaip ar taip, tie dalykai tikrai yra menkai susiję su partijų politika. Būtent kalbant apie, pavyzdžiui, misiją į Austriją ir analizuojant aplinkosaugos aspektus, mes negalėtume to daryti žiemą. Ir jeigu dar lauktume, kol praeis rinkimai, tai prarastume visus metus. Nieko tai neturi bendro su politiniais klausimais. Ačiū, ponė Vilanai. Jeigu neturite daugiau pastabų, mėly kolegos, dabar suteiksiu žodį komisijai. Prašau. Dėkoju. Na, kalbėdamas apie šį pranešimą, norėčiau pasakyti, kad jis galėtų būti šiek tiek ryštingesnis ir galbūt um, realistiškesnis. Aš manau, 11 metai buvo gan sėkmingi ir aš bandžiau sąrašą parengti, jisai buvo per ilgas, taigi palikau keturis punktus ir aš uh, jau sakiau, kad 11 metais keturi dalykai buvo e, padaryti labai progresyviai tas e, tinklapis pirmiausia. Antrasis dalykas, kurį minėjote, tai kad e, vis dažniau peticijų autoriai atvyksta į svarstymus ir tai yra tiesioginis kontaktas užmesgamas su jais. Ir aš kaip toks draugiškas stebėtojas iš išorės manau, kad tai yra labai geras dalykas, bet yra ir kitų pozityvių dalykų. Uh, Dar vienas yra tai, kad nu, labai racionaliai buvo pasinaudota žodinio klausimo su diskusijomis procedūra, tam, kad šio komiteto darbai įsitrauktų į politinius parlamento reikalus, būtų su jie politiniais parlamento reikalais. Ir Strasbūrė, pavyzdžiui, iš tiesų gan dažnai peticijų autoriai gauna tokio aukšto lygio diskusijas ir tai irgi, aišku, padidina jūsų darbo matomumą. Dar vienas dalykas. Šiandienos darbo atvarkė puikiai tai pailustruoja. Yra peticijos apsvarstamos tokios, kurios yra susijusios su parlamento darbo atvarkė. Gyvūnų gerbuvis vyksta diskusijos tuo metu, kai aplinkosaugos komitetas svarsto tos klausimus, kurie būtų vėliau pateks į plenarinį posėdį. Taigi jūs labai gerai derinate savo darbus su parlamento darbais. Ir po to bus kalbama dar ir apie vandenį. Tai irgi dabar yra labai aktualu ir aš manau, kad reiktų iš tiesų pasidžiaugti tais dalykais ir tik tai norėčiau grįžti prie pirminės savo minties ir pasakyti, kad mes, tai- metai klostėsi sėkmingai ir turėtumėte vieni kitiems patapšnoti į, pe, petį. Pirmininkas, aš nežinau, ar pono Šičias ar dar pagėdavo pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Norėčiau sureaguoti į kelis dalykus e, pasakytus. Pirmiausia, kol nepamiršau, išklausiau susižavėjimu e, tų diskusijų apie politinių partijų amžių. Galėčiau tik tai pasakyti, kad esu už partijos, uh, kuri laiko save seniausia pasaulio partija ir kai kurie mano, kad galbūt mūsų požiūriai dėl to yra atitinkami, tačiau aš manau, kad mes e, tiesiog prisitaikėme prie besikeičiančio pasaulio. Dabar pereisiu prie konkrečių klausimų. Ponas Vilanas kalbėjo apie tai, kad reikia tęsti darbus iki pat rinkimų. Iš dalies manau, kad tai yra gerai, nes tokiu būdu prisidėsime prie tų priešrinkiminės politikos linksmybių, žaidimų. Tačiau taip pat e, pritarčiau ir poniai Auken. Būtent, kad turime atidžiai ruoštis tiems rinkimams ir nepersistengti ir nepiknaudžiauti savo poziciją. Kai kurie mūsų tą daro vieną kryptimį, kiti kitą kryptimį. Na ir nežinau, ar tiesiog nuleisti rankas ir žiūrėti, kas vyks, aišku, per, per dėm atsargus neturėtumėme būti, visi gali išsakyti savo nuomonę, tai yra politikos elementas, tačiau išvelgiu tam tikrų sunkumų. Ne vien tik svarstant peticijas, bet ir kaip e, į tai sureaguos e, suinteresuotieji. Tai gali sukelti tam tikrų ginčių ir kontroversijų. Čia gali iškilti atitinkamų sunkumų. Uh, Kolegos, norėčiau pasakyti, kaip ir e, sakė ponia Basesku, na, aš atsižvelgiu, atsižvelgiu tai, ką jūs pasakėte ir galbūt e, galėsim, galėsite tai atspindėti keliuose pakeitimuose, nes žinoma, kad mes norime tobulinti šį pranešimą, kad jis, aišku, ne, netaptų labai ilgu, at, at, atsižvelgiant į išsakytas pozicijas ir, kaip sakė bičiulis iš komisijos, kuris pažymėjo, kad mes nelabai atsižvelgiame į savo pasiekimus, tai yra tam tikra apsukrioji politika ir tai yra pranešimo esmė, tačiau, na, aš kaip konservatorius dažniausiai esu linkęs būti atsargus. Ir manau, kad pozityvus argumentai ir taip išryškės, nereikia jų dar labiau akcentuoti. Tačiau atkreipiu dėmesį, atkreipiu dėmesį į tai, kad e, žodiniai klausimai pasiūlymai dėl rezoliucijų yra labai svarbi priemonė ir mes galėtumėme čia numatyti pakeitimą e, su tuo susijusi mano tekste, tačiau aš nenoriu, kad reiktų apie tai perdėm daug kalbėti, tai yra labai gera priemonė ir nereiktų uh, visų dėmesio atkreipti į šį konkretų būdą, kaip galima būtų pasinaudoti parlamento procedūromis. Na kągi, dėkoju visiems už pasisakymus ir dar norėčiau padėkoti ir sekretariato darbuotojams už jų labai vertingą darbą. Keletas sekretariato darbuotojų ypatingai čia daug prisidėjo, esu jiems labai dėkingas. Na ir turėtumėme dabar gal pristatyti darbų grafiką gal pirmininkas galėtų paskelbti, kaip toliau vyks darbai. Taip, Pane Čišesterį, kaip jūs ir pasakėte, teisingai mes tikrai pasiūlysime darbų grafiką. E, galutinis pakeitimų pateikimo terminas yra gegužės 21 diena. Jeigu jūs tam neprieštarausite, tai peticijų komiteto metinė ataskaita bus toliau rengiama įprastai. Dabar perikime prie aštuntojo punkto. Nuomonė dėl ES administracinio proceso teisės. Poniai Aukiam dabar žodis. Šį kartą kalbėsiu daniškai. Tam, kad vertėjai neprarastų darbo įgūdžių. šioje nuomenė, nuomonėje yra daugiausia remiamasi Šiaurės Skandinavijos šalių patirtimi, nes mūsųse skaidrumas bei nepriklausomumas yra svarbiausi principai, ypač paslaugų srityje. Ir paslaugų srityje piliečiai, o ne administracija. Tas dalykas, juk pilietį reikia saugoti, ne administraciją. Tai reiškia, kad būtina laikytis nustatytų principų. Ir tai be abejo yra naudinga tiek piliečiams, tiek administracijai. Visi čia yra patenkinti tokiu atveju. Dabar susidurėme su iššūkiu. 73 procentai Europos piliečių yra įsitikinę, kad institucijos, valstybinės institucijos, viešosios institucijos yra korumpuotos, bent jau pagal Transparency International duomenis. Ir tai yra didžiulis iššūkis, mums reikia įtikinti Europos piliečius, kad viešosios Europos institucijos nėra korumpuotos, reikia užtikrinti, kad su piliečiais būtų elgiamasi pagal taisyklės, griežtai pagal taisyklės nuo jų e, nenukrypstant bei skaidriai. Dabar 41-42 straipsniuose yra kalbama apie teisę į pilietiškumą. Ir e, tas straipsnis yra įrašytas į hartiją Tai yra tiesiogiai susiję su mūsų komitetu, su parlamentu, su mumis visais. Man atrodo, mes Teisės reikalų komitetui turėtume šį klausimą perduoti. Iki šiol visą tai buvo bandama reglamentuoti soft law, tai švelniaisiais e, įstatymų principais. Tai nebuvo kažkokie tai e, prievartiniai veiksmai, Mums svarbiausia užtikrinti, kad taisyklės būtų aiškios ir skaidrios. Būtent tai aš šioje nuomonėje ir sakau. Na ir taip pat kartu su kitais pranešėjais norėčiau visus pakviesti diskusijai. Mums dėrėtų numatyti tokią procedūrą, kurioje kiekvienam būtų aiški savo vieta turime užtikrinti, kad piliečiams būtų aišku, kas vyksta, kokios yra, teisės, kokios yra jų teisės, pavyzdžiui, pateikus skundą. Na ir, pavyzdžiui, kai kalbėjome apie agentūras, prisiminkime, reikia užtikrinti, kad agentūros taip pat griežtai laikytų taisyklių, laikytųsi taisyklių. Ar agentūros yra pakankamai nepriklausomos? kai kurie asmenys laikosi taisyklių, bet gali susidaryti įspūdis, kad tie asmenys nėra visiškai nepriklausomi nuo nieko. Mums svarbu yra įsitikinti ir užsitikrinti, kad tiek agentūros, tiek atskiri asmenys nebūtų priklausomi nuo kažkokių tai interesų inter, ar interesų grupių. šioje srityje taip pat taisyklės būt, turi būti aiškios. Ačiū. Grazie, onorevole Oken. La parola allo. Ačiū. Kolega Jan. Aš atstovauju poną Šatan, jo nėra e, dabar salėje. Taigi mūsų frakcijos vardu porą pasiūlymų norėčiau pateikti. Pirmiausia, norėtume padėkoti pranešėjai už tokį konkretų tikslų pranešimą. Manau, kad dėl principinių dalykų tikrai mes pritarėme, čia tikrai nėra jokių problemų. Tik tai dabar štai trečiojo dalyje kalbama apie soft law. mes neįma, nes neįmanoma, juk yra e, soft law pagalba užtikrinti taisyklių laikymosi. Tam reikalingas griežtesnis reglamentavimas. To griežto reglamentavimo hard law nuostatos turi būti švelnesnėmis soft law nuostatomis papildomos. Dėrėtų išvystyti administracinę kultūrą, mandagumo tam tikrus principus. Juk visi puikiai žinome, kad daug kas priklauso nuo tono. Na, o toną daugiau nustato tos švelniosios soft law reglamentuojančiosios nuostatos. Kad ir kas bebūtų sakoma piliečiui, reikia, kad jis būtų tikras, jog jo, į jo prašymą yra tinkamai atsižvelgta. Manau, kad šioje srityje uh, dar galima būtų daug ką patobulinti. Taigi soft law nuostatos tikrai čia yra svarbios ir gali suvaidinti savo vaidmenį. Na ir dar viena pastaba dėl aštuntojo punkto. Čia kalbama apie prieigą prie dokumentų. Tai yra viena iš privalomojo pobūdžio nuostatų ta. Ko gero, viena iš retų privalomo pobūdžio nuostatų. 2001 m. 149 dokumente tai yra gana aiškiai pasakyta. Tačiau čia taip pat kalbama apie administracinę procedūrą. Tai yra ko gero vienintelis aspektas – kur kalbama apie tokį griežtą reglamentavimą. Mes e, atlikdami peržiūrą taip pat turime atsižvelgti ir į naujus teismo sprendimus. tas atsiradęs naujas požiūris, nauja praktika susijusi su naujais teismo sprendimais turi būti čia įtraukta. Šiuo požiūriu tikrai pritartume pranešėjai, dėkojame jai. Pakartosiu dar kartą, man atrodo, kad tikrai įmanoma pasiekti puikaus rezultato su šiuo pranešimu. Pirmininkė, atrodo, kad niekas daugiau žodžio neprašo. Tokiu atveju suteiksiu žodį komisijos atstovui ir po to pranešėjai. Ne, e, komisija nepagidavo pasakyti, tai poniai Aukiant žodis. Na, norėčiau atsakyti kolegai Vilentui. Jūs iš pradžių kalbėjote apie antrinius teisės aktus, soft law. Tai būtent mes tai ir taikome. Taip, teismas turėtų gerai elgtis su piliečiais. Tai yra esminis principas ir tikiuosi, jog mes galėsime lengvai jį pritaikyti piliečių santykiuose su ES institucijomis. Tačiau kas vyksta valstybėse narėse, tai jau reikėtų spręsti kažkur kitur. Reikėtų turėti griežtą reglamentą dėl ES institucijų. Būtent su tuo tai yra susiję. Ir jeigu manote, kad turime per griežtus principus dėl prieigos prie dokumentų, dėl to, kad elgiamės per daug šiaurietiškai. Na, manau, jog mes turėtume turėti labai griežtą sistemą pačiose institucijose. Ir manau, jog būtų neteisinga saugoti administraciją nuo piliečių. Aš esu girdėjusi tokių pareiškimų iš komisijos, kad turėtume apsaugoti, pavyzdžiui, ir pačius komisijos narius? Nemanau. Manau, jog mes turėtume rūpintis piliečiais pirmiausia. Na, o dabar lauksiu mūsų diskusijų. Ačiū. E, grazie, kolega Auken. Ačiū, ponia Auken. Baigsime E, diskusijas e, dėl aštuntojo e, darbo tvarkės punkto. Pateik, pakeitimų pateikimo terminas yra gegužės antroji, balsuosime birželio 19. Dabar perkime prie devintojo darbo tvarkės punkto. Nuomonė dėl ES strategijos dėl gyvūnų gerovės apsaugos 2012-2015 metams. Pranešėjas yra ponas Bustinaru. Prašau žodis jums. Ačiū, pirmininkė, mėly kolegos. Ši nuomonė e, yra teikiama Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui. Į mūsų nuomonę mėginau įtraukti Europos piliečių baimės, susirūpinimus, e, kurie atsispindėjo daugelį peticijų, kurias iki šiol yra gavęs mūsų komitetas mėginau paminėti tai, kokia rimta yra šis rytis. Reikėtų atkreipti dėmesį į visuomenės nuomonę valstybėse narėse. Piliečiai labai atidžiai seka tai, kaip vietos ar nacionalinės institucijos elgesi su gyvūnais ir apskritai kokia yra politika šioje srityje. Ir pagrindinės problemos atsispindinčios daugumoje peticijų akivaizdžiai mini tai, jog trūksta konkrečių ES teisės aktų ginančių gyvūnus ir užtikrinančių jų gerovę. Taigi mūsų komitetas parengė nuomonę susijusią su e, beglobiais gyvūnais Ir ši problema yra itin aktuali rytų ir vidurio Europos valstybėse. Taip pat yra kalbama apie tokių gyvūnų transportavimą. Taigi mes sveikiname tai, jog parlamentas patvirtino rašytinę deklaraciją, kuri neseniai buvo pateikta. Kita tema, kuri yra įdomi Europos piliečiams, yra gyvūnų žudimas bei mokslinių eksperimentų su gyvūnais vykdymas. Į šį susirūpinimą taip pat buvo atsižvelgta mūsų nuomonėje, kurią pateiksime Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui. Ir esu tikras, kad uh, ir jūs prisidėsite ir tokiu būdu mes galėsime pasiūsti aišku signalą, rodantį, kad Europos parlamentas yra e, tvirtai pasiryžęs kuo greičiau ir veiksmingiau išspręsti šį jautrų klausimą, kuris yra svarbus e, Europos piliečiams, įskaitant ir mano šalyje, būtent Rumunijoje. Ačiū. Dėkoju. Ačiū už jūsų pranešimą. Dabar ponas Taylor. Well, for... Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad šis pranešimas yra parengtas laiku, kadangi gyvūnų gerovė, kaip ką tik girdėjome diskusijose, yra tas klausimas, kuris nėra pakankamai svarstomas, yra ignoruojamas parlamente. Tarptinės priekybos komitete, transporto turizmo komitete vyksta šioks toks darbas, yra bandoma analizuoti gyvūnų gerovės klausimus ir peticijų komitetas turi parengti nuomonę apie šį klausimą. Ir tai yra puikus visuomenės susidomėjimo atspindys, kaip teisingai pasakė ponas Bostinaru. Tai yra tinkamas visuomenės susidomėjimo lygmens atspindys kadangi esu parlamentaras iš pietryčių Anglijos, norėčiau pasakyti, kad jeigu gyvūnų gerovė ir nėra pagrindinis prioritetas, tai yra vienas iš trijų pagrindinių prioritetų, dėl to aš labai sveikinu galimybę pasvarstyti pono Bostinarų pranešimą, nuomonę ir aš norėčiau pasiūlyti pakeitimų, kuriais bandysiu sustiprinti komisijos pasiūlytą gyvūnų gerovės strategiją. Aš esu pateikęs nemažai pakeitimų e, šiai nuomoniai. Aš jų nepristatinėsiu, kadangi juos pateiksiu raštu, aš gal visų jų neaptarinėsiu, bet tik tai e, išrinksiu gal pačius e, geriausius. Ir tikiuosi, kad galėsime gan greitai dėl jų balsuoti. Man atrodo, komisija kažkaip pražiūrėjo nuorodą ir nesuderino šios ryties su kitomis politikomis rytimis, kurios yra glaudžiai susijomis su gyvūnų gerove. Tai yra septintoji aplinkosaugos veiksmų programa ir Europos biologinės įvairovės strategija. Taip pat sveikinu komisijos tikslą siekti supaprastintos teisėkuros numatant gyvūnų gerovės principus visų gyvūnų atžvilgių, kurie yra taikomi ekonominėje veikloje, įtraukiant ir naminius gyvūnus, jeigu to reikia. Taigi aš manau, kad mes turėtumėme siekti, kad ES zūdis direktyva būtų geriau įgyvendinama ir tie, kurie domisi ta, tais klausimais ir direktyva dėl zoologijos sodų, aš atkreipčiau dėmesį į Bon 3 fondo rengiamą parodą apie zoologijos sodus. Taip pat alternatyvos tyrimams su gyvūnais, jos turi būti geriau analizuojamos ir tyriamos ir taip pat numatyti minimalus gerovės standartai šunims ir katėms ir nedelsiant turėtų būti nutraukiamas finan, ES finansavimas bulių kautynėms ir taip pat Norėčiau, kad gyvūnų gerovės klausimas būtų įtraukiamas ir į laisvos prekybos susitarimus, kuriuos pasirašo ES su trečiosiomis šalimis. Galiausiai norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad reiktų pieninių karvių gerovės klausimą įtraukti ir Norėčiau, kad būtų pripažįstama peticija, kurią pasirašė daugiau nei vienas milijonas žmonių, kur raginama komisija pateikti teisės aktus dėl to, kad gyvų, gyvūnų pervežimo laikas ES būtų sutrumpinamas iki 8 valandų. Na ir aš labai mielai įsitrauksiu į tolesnės diskusijas. Ačiū. L'onorevole Jar, grazie collega Taylor. Ja, vielen Dank an den Berichterstatter. Pono Jaro dabar žodis. Ačiū pranešėjai. Be jokios abejonės, jums mums neleidžia netgi abejoti tuo, kad šis pranešimas yra ypač svarbus. Norėčiau tik tai pasakyti, kad gyvūnų apsaugos srityje ES turėtų pasinaudoti progą savo profiliu. ES kaip ekonominis ir politinis vienetas čia mums suteikia puikią progą patvirtinti gairias, reglamentus, taisyklės gyvūnų apsaugos rytyje. Tos taisyklės būtų taikomas visoje ES. Na, dabar jeigu prabiltume apie globalizaciją, tai ko gero neverta turėti puikių taisyklių ES, griežtų taisyklių ES, jeigu likusioje pasaulio dalyje jų nesilaikoma. 500 milijonų e, žmonių gyvena ES ir mes turime tą politinę jėgą, politinę, politinį svorį tam, kad visame pasaulyje netgi gintume gyvūnų apsaugą. Būtent tokia turėtų būti mūsų misija, toks turėtų būti mūsų, būti mūsų tikslas. Piliečiai tai žino, būtent todėl piliečiai kreipiasi į mus, jie iš mūsų to tikisi. Čia turime puikią progą, kurią dėlėtų pasinaudoti, reikėtų pasinaudoti e, šiuo pranešimu šiam tikslui pasiekti. Ir tikiuosi, kad Žemės ūkio komitete mūsų pranešimas, tiksliau šis pranešimas susilauks tinkamo palaikymo. Pirmininkė, atrodo, kad daugiau prašančių žodžio nėra. Komisija, ar norėtumėte ką nors pridurti? Na, jeigu ne, tai tada žodį vėl suteiksiu ponui Buzinaru. Ačiū pirmininkė, aš visapusiškai pritariu kolegų išsakytoms nuomonėms ir galėčiau tik tai pasakyti, jog esu visiškai pasirengęs ir atviras e, įtraukti į galutinę nuomonę visus pasiūlymus, kurie šiandien buvo išsakyti ir netgi norėčiau pabrėžti, kad būtina, jog ES ne tik, kad parengtų teisės aktus dėl gyvūnų apsaugos ES, bet taip pat imtųsi priemonių, jeigu valstybės narės sistemingai nesilaiko atitinkamų teisės aktų arba jų neįgyvendina savo valstybėse. Na ir tai yra toks klausimas, kuris ypatingai aktualus Rumunijai. Tai kaip klostėsi įvykiai pastaruoju metu, kaip mano visuomenė, visuomenė mano šalyje sureagavo, yra labai svarbu. Ir dar viena pastaba, įrodanti, kad tai nėra vien tik Rumunijai aktualus klausimus. Būtent apie žmogų galima spręsti iš to, kaip jis elgėsi su gyvūnais, taigi apie savo, pilie, apie savo piliečius galime spręsti iš to, kaip jie elgėsi su gyvūnais. Ačiū. Grazie, onorevole Bostinaro. Penso che questo sia un. Dėkoju, ponia Bostinaro. Aš irgi manau, kad tai yra labai svarbus klausimas ir aš tikiuosi, kad mūsų komitetas realiai prisidės prie parlamento darbo šioje srityje. Kaip sakė ponas Tayloras, reikia ir mums pasiūlyti pakeitimų, ką alternatyvų, ką ES galėtų padaryti gyvūnų gerovės labui. Kągi, visus, visas nuomonės aptarėme. Prie, e, pereidami prie peticijų, dar norėčiau prieš tai pastirauti, ar yra e, peticijų autoriai atvykę į posėdį. Ar e, peticijų autoriai yra atvykę? nes jeigu jie yra atvykę, mes galėtume iš karto jų užklausyti. Kągi, tuomet pradėsime diskusijas ir pirmiausia, žodį norėčiau suteikti pirmam autoriui, peticijos autoriui. Tai yra 1613 peticija, kurią pateikė Sociedad Protectora de Animales į Plantas de Alava Vikimua organizaciją ir žodį suteikiu Kągi, atsiprašau, sako pirmininkė. Pirmasis autorius yra Masimo Predela. Tai yra 825 peticija iš 11 metų peticija. Ji yra susijusi irgi su tais pačiais klausimais kaip ir 12 bei 13 peticija. Kalba eina apie naminių gyvūnų apsaugą Ispanijoje ponas Pratela. Pradela. Ačiū. Aš esu tarptautinės organizacijos e, besirūpinančios gyvūnų apsaugą e, pirmininkas. Tai yra nevyriausybinė organizacija, kuri jungia daug gyvūnų gerbuvio ir gerovės asociacijų iš visų pasaulio šalių. Ji yra nuo 92 metų registruota jungtinių tautų. Mūsų tikslas yra apginti gim, apsaugoti gamtą ir apginti gyvūnus nuo e, netinkamo elgesio. Praeitų metų rugsėjo 7 dieną mes pateikėme peticiją, bandydami įrodyti, kad labai svarbu imtis veiksmų. Daugiau kaip 112 tūkstančių žmonių pasirašė tą peticiją Europoje, kur buvo reikalaujama, kad nedelsiant būtų užkirstas kelias šunų žudimams. Prieglaudose. Taigi, po dešimties dienų, kuomet yra e, sugaunamas beglobis šuo, jis yra nužudomas. Tai yra tokios šio laikiškos konstatacijos stovyklos mūsų keturkojams draugams ir mūsų organizacija, tiesiog valdžia bando atsisakyti tų benamių beglobių gyvūnų. Ir tie tos prieglaudos yra vietos, į kurias siunčiami beglobiai benami gyvūnai, katės ir šunis. Su jais elgiamasi labai prastai ir nėra jokių įstatymų, pagal kurį, kurį būtų e, galima pasirūpinti tais gyvūnais. Taigi benamių beglobių gyvenų yra tikrai. Gyvūnų Ispanijoje yra nemažai, jų yra nemažai ir Italijoje. Uh, Ir tos prieglaudos, jos veikia nuo 81 metų, jos yra subsiduojamos valstybės, bet nėra jokios kontrolės, nėra jokių tikrinimų, inspekcijų, tiesiog uh, šunės yra nužudomi labai žiauriai, labai žiauriai jie yra uždusinami arba pasmaugiami. Tai yra du būdai naudojami tiems gyvūnams nužudyti. Nėra jokių tikrinimų, jokios užuojautos, netgi yra atvejų, kai šunės ir katės Pirmininkė prašo kalbėti šiek tiek lėčiau. Gerai. Aš pabandysiu lėčiau pristatyti problematiką. Taigi labai žiaurūs, siaubingi metodai yra naudojami. Šunės yra užspardomi, jie yra smaugiami arba dusinami. Nėra jokios kontrolės, nėra jokios užuojautos. Pasitaiko atveju, kai šunės ir katės yra uždaromi dujų kamerose, tačiau jie išgyvena tam tikrais atvejais tose dujų kamerose, bet yra kremuojami gyvi tuo met, yra deginami krosnyse dar nemirę. Netgi yra naudojami kartais tam tikri, tam tikri vaistai ir šunų, kačių agonijos yra tęsiamos ir net sunku įsivaizduoti, kokį skausmą patiria gyvūnai. Dažnai trūksta vandens ir maisto gyvūnams, dėl to jie irgi miršta, e, miršta taip pat dėl žaizdų, kurio, kurio, kurios nėra gydomos, miršta tie gyvūnai. Ir tiesiog nesulaukia jokios pagalbos, nėra gydomi, jeigu yra sužeisti. Taigi sąlygos yra siaubingos. Na ir po posėdžio gruodžio 17 dieną Europos komisija mums, mums atsiuntė laišką, kur teigiama, kad e, naminių gyvūnų gerovė nėra reglamentuojama ES. Ir vienintelis tekstas, kurio būtų galima pasitelkti, kurį būtų galima pasitelkti, yra Europos e, konvencija dėl naminių gyvūnų. Uh, 87 metais rimta konvencija, bet jos ES neratifikavo, plus ten yra 12 straipsnis, kur nėra draudžiama žudyti beglobius benamius gyvūnus. Tai yra jų kontrolės, populiacijos kontrolės e, metodas. Tačiau nėra absoliučiai jokių taisyklių dėl, dėl gerovės, dėl sveikatos gyvūnų ir tai absoliučiai uh, E, nesuprantama, tai prieštarauja piliečių interesams. Daugiau kaip 112 tūkstančių e, žmonių pasirašė po šią peticiją ir tik per kelias savaitės mes gal, tuos parašus surinkome, kur reikalavome, kad būtų draudžiami tokie gyvūnų žudimai. Taigi tai rodo, kad piliečiai ne, nenori taikstyti su tokiu barbarizmu. Ir dėl to mūsų organizacija norėtų padaryti spaudimą Europos komisijai, Europos parlamentui, kad keistusi situacija. Mes norime, kad būtų imtasi veiksmų vietos lygmenių. Mes norime, kad Ispanijos institucijos bendradarbiautų su gyvūnų gerovės organizacijomis ir mes imsimės kito žingsnio, mes su, su, su, subursime tokių organizacijų tinklą ir parengsime bendrą strategiją, pagal kurią mm, tikėkime pasieksime rezultatų gyvūnų gerovės srityje. Mūsų tikslas yra užkirsti kelią tokiems tyliems, žiauriems žudimams. Norime tą padaryti kuo galima greičiau. Tikimės, kad Europos parlamentas mūsų išklausys ir imsis teisėkuros priemonių, kuriomis būtų galima stabdyti tokius žudimus. Esame pasirengę pateikti visą reikiamą analizę ir studijų rezultatus. Ačiū. Ačiū už jūsų pristatymą gerbiamas peticijos pateikėjau. Suteiksiu žodį visiems peticijų autoriams pirmiausia. O paskui leisime komisijos atstovams atsakyti. Kadangi visos šios peticijos yra pateiktos tą pačią temą, yra panašios, taigi pakaks vieno atsakymo. Taigi dabar suteiksiu žodį ponui Richteriui. dėl 12 e, ir 13 darbo tvarkės punktuose e, išreikštų peticijų. Taip labai ačiū. Galėčiau pasakyti, kad ponios Kendra Pinder pateikta peticija yra parengta anglų kalba. Anglų kalba nėra mano gimtoji kalba. Todėl prašau jūsų atleidimo, jeigu mano tarimas nebus e, tobulas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pradėsiu. Pone Binder susidūrė su problemomis, e, apie kurias aš ir pakalbėsiu. E, peticija yra susijusi su paklydusiais gyvūnais Rumunijoje. Aš taip pat esu parengęs ir prezentaciją su skaidrėmis ir kuomet skaitysiu peticiją, ją rodysiu. Taigi, akivaizdžiausia problema susijusi su netinkamu žiaurių elgesių su gyvūnais Rumunijoje yra susijusi su paklydusiais um, šunimis. Ir Rumunijoje taikoma daugiau negu dešimt metų tam tikra strategija su klajojantiems gyvūnams. Yra nesilaikoma gyvūno gerovės, apsaugos, net, netuodama jiems nei vandens, nei maisto. Gyvūnai yra žudomi nelegaliais ir žiauriais metodais. Nepaisant to, jog tokiems gyvūnams saugoti ir žudyti neskiriama daug lėšų, biudžetas šiai sričiai yra skiriamas didžiulis. Pavyzdžiui, kartais yra skiriama iki 200 eurų tik tai vienam šuniui. Dažnai tokie gyvūnai yra nužudomi eutanazijos būdu. Taip pat tai kainuoja apie 84 eurus mokesčių mokėtojų pinigų realiai galėtume atsižvelgti į tai, jog sąlygos tokiems gyvūnams laikyti yra tikrai labai skurdžios. Jiems žudyti yra taikomi žiaurūs metodai ir nesilaikoma numatyto eutanazijos metodų. Beglobių gyvūnų e, valdymui nevyriausybinės organizacijos skiria apie 20 eurų vienam gyvūnui Taip pat yra vykdomos tam tikros gyvūnų e, valdymo programos. Nors yra draudžiama eutanazija, taikyti sveikiems gyvūnams jau buvo nuo 2008 metų nužudyta daugybė gyvūnų šiuo būdu. Nematome, kad gatvėse būtų sumažėję tokių beglobių klajojančių E, gyvūnų. E, yra taikoma mastinė sterilizacija, siekiant sumažinti tokių gyvūnų skaičių. Per šešerius metus tokių beglobių gyvūnų skaičius sumažėjo 30 e, procentų. Per trejus metus nuo 2500 gyvūnų, tokių gyvūnų sumažinta iki 500, iki 200. Ir toliau tokie gyvūnai yra masiškai žudomi, yra taikomi neveiksmingi metodai, masinė eutanazija. Būtina ir toliau taikyti e, tokių beglobių gyvūnų valdymo programą. E, šiai veiklai yra skiriama dešimtis tūkstančių milijonų eurų. Yra skiriamas didžiulis biudžetas, tačiau su gyvūnais yra elgiamasi labai žiauriai ir tai reiškia, jog lėšos yra skiriamos kažkam kitam, galbūt jos yra naudojamos privatiems tikslams. E, nors e, gyvūnų žudimas ir žiaurus elgesys su jais yra nelegalus, į tokias problemas yra neatsižvelgiama ir taikomos tik simbolinio dydžio baudos. Ir problemos yra atskleidžiamos masinėje žiniasklaidoje, tai kelia pasibaisėjimą tarptautiniai bendruomeniai tačiau niekas nebuvo nubaustas arba įkalintas dėl žiūros elgesio su gyvūnais. Matome susirūpinimą keliančių nuotraukų, video vaizdų šioje srityje. Yra žiūriai elgiamasi su gyvūnais, tačiau matome, kad atsakingos institucijos užsimerkė prieš problemas šioje srityje. Pavyzdžiui, buvo nužudyta 230 e, šunų 2011 e, metais Putuzanė gyvūnų prieglaudoje. Buvo nelegaliai nužudyta 200 šunų, 200 e, šunų buvo nužudyta injekcijos būdu tik per dvi valandas. Tai reiškia, kad kas 30 sekundžių buvo nužudoma po vieną šunį. Ir į šį laiką įeina ir e, nelegalaus medikamento panaudojimui skirtas laikas. Visi šunys buvo iš karto e, sugauti, anestezuoti ir E, jiems buvo išvirkšta nelegalaus vaisto. Ir buvo neteisingai nustatytas anestetiko kiekis. Vienam šuniui E, pritaikyti eutanaziją reikėtų 5,5 minučių ir tai reiškia, jog tokiam gyvūnų skaičiu nužudyti reikėtų 21 valandos. O čia buvo e, nužudytas 31 šuo. Šis atvejis Putazani, kuomet buvo nužudyta 230 šunų, buvo plačiai paskelbtas žiniasklaidos priemonėse. Tačiau vis tiek ir toliau atsakingos institucijos užsimerkia prieš šią problemą. Tačiau dabar matome, jog nebeleidžiama priglausti šunų iš prieglaudų. Ir visi nauji šunys e, sugauti toje teritorijoje vėliau e, mirė dėl to, jog jiems nebuvo duota vandens ir maisto. Taip pat nebuvo jie gydomi yra visiškai ignoruojamas nevyriausybinio organizacijų e, darbas šioje srityje. E, teigiama, jog veterinaras, kuris pritaikė eutanaziją 230 šunų, Mm. neteisingai atliko savo darbą, tačiau atsakingos institucijos nekreipia dėmesio į šias problemas. 2011 m. gegužės 9 d. kai kurie žmonės prašė sugauti tam tikrus laukinius gyvūnus klajojančius teritorijoje ir buvo pasiūlyta 300 e, eurų už vieną e, 30 eurų už vieną arklį. Tokie žirgai buvo sugauti, taikant žiaurius metodus. Jie buvo daužomi lasdomis ir jų vežimas buvo visiškai nelegalus, tačiau niekas e, nesustabdė tų ekipažų. Po praėjusio šimtui valandų e, toks e, vežimas su 51 žirgu galiausiai buvo sustabdytas. Atidarius šio sunkvežimio duris buvo pamatyta, kad tas tiesiog katastrofiška padėtis šie gyvūnai buvo visiškai išsekę, negavo vandens, buvo atsiusti veterinarai patikrinti padėtį, buvo mėginta išgelbėti šiuos žirgus. Tačiau net ir šiandien gyvūnų e, gerovės e, atsakingos institucijos nesugebėjo surasti kaltų asmenų institucijos atsakingos už e, tinkamą teisės aktų įgyvendinimą liko nenubaustos. Institucijos atsakingos už e, teisės aktų susijusių su gyvūnų gerovė priežiūra yra nacionalinė sanitarijos ir veterinarijos institucija ir atsakingi teritoriniai padaliniai. Jie e, kartkartėmis vykdo atitinkamą kontrolę ir analizuoja piliečių pateiktus prašymus, tačiau padėtis nesikeičia. Ir toliau yra žiūri elgiamasi su gyvūnais. trūksta teisės procesų šioje srityje. Prokurorai nieko nepadaro. Yra žinomas asmuo, kuris 14 metų žiauriai elgėsi su gyvūnais, jis net sužalojo šuniuką nupjaudamas jam kojas. o po to tas pats asmo nužudė žmogų, tačiau nebuvo imtas atitinkamų priemonių. Ačiū. So, this was the first one. And the next one directly after that? No, it's in German. I... Dabar kitas, kita peticija. Man atrodo, kalbėsiu vokiškai, tai man seksis šiek tiek e, geriau, viskas vyks sklandžiau. So. Für diese Rede habe ich auch eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Ähm. Aš čia taip pat parengiau PowerPoint pristatymą. Vėlgi parodysiu skaidrių. Aš esu Hans Joachim Richter. Atstovė tyrė organizacijai, e, gyvūnų apsaugos organizacijai Vokietijoje dalyvauju. Dabar norėčiau e, jums e, peticiją pristatyti. 200 tūkstančių e, parašų jau surinkta visoje Europoje ir kasdieną vis daugiau jų yra. Mes norime visoje Europoje gyvūnų apsaugos įstatymą sukurti tam, kad juo būtų saugomi naminiai gyvūnai bei apskritai visi gyvūnai. E, dabar valstybių narių primti įstatymai nėra, jų nėra laikomas. Štai pavyzdžiui, Vokietijoje e, ir nėra uždrausta seksualiai išnaudoti gyvūnus. Na, o gyvūnus juk reikia saugoti taip pat kaip ir vaikus. Štai pavyzdžiui, Ispanijoje medžiokliniai šunys yra kankinami po medžioklės sezono ir kartais jie yra pakabinami ore tam, kad jų letenos nesiektų žemės ir bandytam pasiekti žemę, jie e, nus, e, pasismaugia. Medžiotojai vadina tai e, grojimą pieninu, grojimu pieninu. Arba, pavyzdžiui, net apskritai yra sulaužomos kojos šunims tam, kad jie negalėtų iš paskos medžiotojų bėgti. Štai pavyzdžiui, Rumunijos gatvės gyvūnus medžioja šunų medžiotojai, už šunų galvą jiems yra mokama po 25 eurus. Norėčiau dabar paprašyti techniko kokio nors man padėti. You don't play the... Uh,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 In Rumänien werden die Straßentiere, leider kann ich die. Kaip jau ir sakiau, Rumunijoje gatvės gyvūnus e, šunų medžiotojai medžioja, 25 eurus už galvą jiems už tai moka jie dirba kartu sudeginimo bendrovėse ir 200 eurų maždaug gaunama už sudegintą gyvūną. E, gatvės gyvūnai, kurių, kurie nenužudomi, yra uždaromi į tam tikras stovyklas, jie netinkamai yra šeriami, niekas jų neprižiūri, jie yra pleisti. valstybė už vieną uždarytą gyvūną moka atitinkamą e, sumą. Tai čia yra Ukrainoje, šitaip ištisa mafija tiesiog susidariusi yra Ukrainoje. Gyvūnus nuodija, užmuža, uždaužo iki mirties, dujomis žudo. Įsivaizduokime, kaip tokį žiaurumą mato vaikai. Įsivaizduokime, kai, ką vaikai galvoja, matydami beginklius gyvūnus. E, žudan, žudomus. Įsivaizduokite, koks vaizdas turėtų būti. Dabar pasižiūrėkime į vaizdus iš interneto. Štai matome, kad šuniukai yra apipilami nafta, sudeginami gyvi ir vaikai juokiasi aplinkui stovėdami. Europos Sąjungai čia turėtų tekti ekonominė atsakomybė, bet ne tik ekonominė, o taip pat ir socialinė atsakomybė atsakomybė. Manau, kad ne tik tai Europoje, bet ir kitose šalise yra daug tokių pavyzdžių. ES turi dėti visas pastangas tam, kad sukliudytų tokiam žiaurumui e, plėtotis. Juk tai be jokios abejonės turi poveikio ir psichologiniai žmonių sveikatai tokie vaizdai. Aš siūlyčiau patvirtinti gyvūnų apsaugos teisės aktus Europoje. Galbūt galima būtų numatyti veiksmų planus, kuriuos e, valstybėse narėse įgyvendintų NVO. Be jokios abejonės teisės aktais mes neuždrausime blogo elgesio su gyvūnais arba jų žudimo. Bet e, sukūrus teisės aktus, metus galbūt žmonės supras, kad e, negalima šitai perktis, juk gyvūnai negali apsiginti. Labai dažnai gyvūnai yra nužudomi nepaisant to, kad buvo užauginti žmonių. Daugelie valstybių narių egzistuoja gyvūnų saugantis teisės aktai, bet nebūtinai jų yra laikomas. Reikia kontroliuoti tokių teisės aktų laikymas ir juos padaryti griežtesniais. Aš štai, pavyzdžiui, galiu čia paminėti Bulgarijos pavyzdį. Kas kartą, kai nužudomas gyvūnas, politikai e, prašo atnaujinti teisės aktus, bet tie teisės aktai Bulgarijoje egzistuoja, tiesiog jų nėra laikomasi. teisės aktai yra keičiami šališkai ir pagal tai, kaip kam naudinga. Ir kas kartą NVO reikia kovoti už tokių teisės aktų keitimą. ES reikalingi bendri teisės aktai, kurie užtikrintų gyvūnų apsaugą. Kodėlgi negalima būtų oficialiai uždrausti gyvūnų žudimo institucijų? Štai pavyzdžiui, Europos pagrindinių teisių hartijoje sakoma, kad niekas negali būti kankinamas arba žudomas. Taip pat joje yra uždraudžiamas kankinimas bei nežmoniškas elgesys. Niekas negali būti kankinamas. Man atrodo, kad tokios taisyklės turi būti taikomos visi, visoms gyvoms būtybėms. ES yra didžiulis, didžiulė benabių gyvūnų prieglauda, galima sakyti. Mes juk nesame kažkokie tai barbarai, esame išsivyščiusios šalis, išsivyščiusi civilizacija. Būtent todėl e, ši problema turi būti sprendžiama gerbent gyvūnų teisę į gyvybę. E, nekontroliuojamuose ūkiuose galbūt dėrėtų įgyvendinti kastravimo programas, galbūt taip galima beglobių ir nepagydavimų gyvūnų populiacijas mažinti. Ūkio gyvūnų srityje kastravimo bei vakcinacijos programas dėrėtų įgyvendinti. Mokyklose dėrėtų uždrausti žudyti bei kankinti gyvūnus. arba nerodyti tokių vaizdų. Ähm, Einführung von Mindeststandards für Tierheime. Überprüfung minimalių teisės aktų šunų veislynams bei kitoms gyvūnų laikymo institucijoms nustatymas turėtų būti numatytas reikia uždrausti naudoti gatvės gyvūnus laboratoriniams, klinikiniams tyrimams. Štai čia matote ekrane gairias, tam tikrą grafiką, kurio, kuris parodo, kasgi vyksta. Tokiu atveju, jeigu gyvūnai yra sugaunami, iškastruojami ir po to paleidžiami į laisvę. Štai matome, kad gyvūnų populiacija labai smarkiai sumažėjo tokiu atveju. 60 procentų procentų šunų ir jeigu 60 procentų šunų ir kačių yra uh, užmušama kas mėnesį, tai e, neturi jokio poveikio e, bendrai šių gyvūnų populiacijai, kastruojant rezultatai būtų visai kitokie. Matome, kad tik tai gyvūnų iškastravimas ir leidimas į laisvę turėtų realaus poveikio. Todėl norėčiau paprašyti visų palaikyti mūsų peticiją tam, kad ES teisės aktai pagaliau uždraustų tokią praktiką. Ačiū. Ačiū už šį pristatymą. Dėkojame taip pat ir už vaizdus. Na, o dabar norėčiau ponui Kleinui perduoti žodį, o po to dėl Simonin. Gerbiama pirmininkė, aš norėčiau pasisakyti iš pat pradžių, nes aš rūp, dirbu generalinėme direktorėte su gyvūnų gerovės klausimais. Ar neprieštarausite? be jokios abejonės. Na, aš turėjau čia kitų pavardžių užsirašiusi, bet nieko tokio. Ačiū, ačiū pirmininkė. Taigi, aš galbūt pradėsiu neįprastai oficialioje institucijoje savo kalbą, pradėsiu savo pasisakymą e, asmeniškai kaip veterinaras. Šiandien komisija nuolat ir daug laiškų per dieną netgi e, gauna e, dėl šiandien aptartų klausimų, dėl netinkamo gyvūnų laikymo, netinkamo elgesio su jais, e, jų žudimo. Na, aš mačiau, kad salėje vyko, buvo tokių žmonių, kurios šokiravo šie vaizdai. Aš pasakysiu, kad kiekvieną dieną tokių vaizdų matau ir gaunu. Nors ir pats esu šokiruotas. Uh, Na, o dabar kaip oficialus komisijos atstovas, ką galiu pasakyti, gyvūnų gerovės, ką dėl gyvūnų sutarties, ką dėl gyvūnų apsaugos sako ES veikimo sutartis 13 straipsnėje yra sakoma, kad e, valstybės, valstybės narės bei ES turi atsižvelgti gyvūnų gerovės reikalavimus formuojant bei gyvendinant ES politikos kryptis. Ir čia yra išvardintos politikos kryptis, tokios kaip, politikos rytis, tokios kaip žemės ūkis, vidaus rinka ir panašiai. Na, dabar problema, kame slypi. Žmonės dažnai nesupranta, kad sutartis mums nesuteikia pagrindo veikti gyvūnų gerovės sutartyje, e, gyvūnų su gerovės srityje. 13 straipsnis nesako, kad mes turime kažką tai daryti gyvūnų gerovės srityje. Tiesiog yra pasakyta, kad įgyvenant ES politikos sritis, politikos kryptis, reikia atsižvelgti į tai. Bet dabar ar klajojantis gyvūnai priklauso ES kuriai nors politikos sryčiai. Apie tai daug buvo diskutuota su teisininkais ir bent jau iš pirmojo svarstymo, pirmojo aptarimo uh, tai nėra visiškai aišku. Štai pavyzdžiui, nėra aiškaus ryšio tarp žemės ūkio politikos, vidaus rinko politikos ir beglobių gyvūnų. Turiu pasakyti, kad daugelėje valstybių narių e, beglobių gyvūnų tvarkymas yra savivaldybių e, kompetencija. Ir tik tai vietos lygmuos šiuo klausimu dirba labai daugelį netgi ES valstybių narių. Būtent todėl mes nelabai įsivaizduojame, kaip galime veikti šioje srityje, nes tai nepriklauso ES kompetencijai. Na, aš norėčiau dabar peticijos e, rengėjų bei man, mano gaunam laiškų argumentus priminti. Dabar kalbama apie ES e, naminių gyvūnų apsaugos konvenciją, PET Convention vadinasi. Šioje kon, šią konvenciją parengė Europos taryba, nes anksčiau Europos taryba dirbo gyvūnų apsaugos klausimais. Yra taip pat parengta konvencija dėl naminių gyvūnų apsaugos. Ši konvencija nėra ES teisės aktas. Šios konvencijos neratifikavo ir neparengė ES. Na, kai kurios valstybės narės yra ją ratifikavusios, bet ne visos. labai svarbu yra štai kas, kad net ir tose valstybėse, kuriuose yra ratifikuota ši konvencija, ES negali tikrinti tinkamo jos įgyvendinimo. Taigi pačios valstybės narės yra atsakingos už ratifikuotos konvencijos tinkamą įgyvendinimą. Beje, ne visada taip ir nutinka. Pavyzdžiui, štai Ispanija net ir nėra ratifikavusi šios konvencijos, pasakysiu. Komisija tarp tautinėje srityje dirba su uh, E, tartautinėmis organizacijomis dirbančiomis e, gyvūnų sveikatos rytyje. O IE organizacija taip pat e, nuo 2005 metų dirba rengdama gairias šioje srityje. Yra rengiamos gairias dėl klajojančių gyvūnų populiacijos valdymo. Gyvūnų apsaugos organizacijos uh, bei e, ši mano minėta organizacija sutinka dėl pagrindinių principų, tai yra, kad e, reikia sugauti, identifikuoti gyvūnus, sterilizuoti juos ir kiek įmanoma reikia vengti juos žudyti. Bet jeigu jau reikia juos žudyti, tai humaniškais vadinamais metodais reikėtų tai daryti. Tai yra tokiais būdais, kai gyvūnui nesukeliamos kančios. Šios gairės yra žinomos visose valstybėse narėse. Kas Visos valstybės narės priklauso OIE organizacijai, gyvūnų apsaugos organizacijai tačiau ES nekontroliuoja, o ją organizacijos e, standartų gyvenimo valstybėse narėse. Mes tik tai bendradarbiaujame su šia organizacija. Na, o dabar dar pasakysiu, kad 2010 m. lapkričio mėnesį Europos taryba patvirtino išvadas dėl e, šunų bei kačių gerovės. E, Pirminkaujant Belgijai apie tai buvo suorganizuota diskusija, buvo kalbėta apie beglobius gyvūnus. Na, išsiskyrė diskusijos metu skirtingų, skirtingų daug požiūrių netgi. Na, galbūt jų neminėsiu, tik tai pasakysiu, jog išsiskyrė valstybių narių požiūris dėl to, ar reikia rūpintis beglobiais gyvūnais ES. Ir ES turėtų tai daryti. Tiesiog buvo parengti dokumentai dėl e, gyvūnų savininkų, šeimininkų atsakomybės. Kekarodog yra parengta interneto svetainė, NVO uh, parengta svetainė ir būtent joje iš tam tikros gairės yra parengtas. 2002 metais gyvūnų apsaugos teisės aktas buvo parengtas, taip pat šiuo metu yra rengiama teisės aktas dėl gyvūnų apsaugos prekybos srityje. Na, čia galbūt e, didelių lūkesčių dėrėtų nedėrėtų turėti, nes kol kas tik tai rengiamas e, poveikio vertinimas. Dėl klajončių gyvūnų esu nusiteikęs gana pesimistiškai, nes e, beglobiais gyvūnais dažniausiai nėra prekiaujama ir čia vėlgi ES nėra kompetitinga šioje srityje. Man labai sunku tokią neigiamą žinę čia jums perduoti. Tiesiog turiu pasakyti, kad teisinė situacija šiandieninė yra tokia, kad mes negalime veikti šioje srityje. Ačiū. Ačiū. Jūs tik tai patvirtinote tai, ką komisija mums buvo surašiusi raštu. Nepaisant to, mes labai vertiname jūsų asmenę nuomonę bei vertinimą. Dabar diskusijos, panas Zenon. Ponas Zenoni. Peticijų skaičius bei parašų skaičius rodo, kad Europos piliečiams rūpi gyvūnų klausimas. Dažnai yra pranešama apie šunų žudimus, kankinimus. Na, yra tie vadinamieji, vadinamosios Ispanijos prieglaudos, pereiros, šunynai, yra Rumunijos problemos, yra ir kitų pietinių ES valstybių narių, kuriuose yra problemų. Ir matome, kad problemos čia yra akivaizdžios. Dabar tik tai valstybės narės pačios yra atsakingos už klajončius gyvūnus, už jų valdymą, tvarkymą, netgi skerdimą. Europos tarybos konvencijoje nėra atmetama galimybė žudyti gyvūnus. per gyvūnai zoologijos sodose, bandymai su gyvūnais, gyvūnų pervežimas. Veš, ve, vištos dedeklės, keulės, visos šios rytis yra apimamos direktyvomis. Tačiau nėra nei vieno teisės akto taikomo šunims. Yra šimtas tūkstančių e, naminių gyvūnų Europoje, gyvų, e, šunų ir kačių, kurie gyvena namuose kartu su žmonėmis ir ES nėra jokių teisės aktų ginančių žmogui brangiausius gyvūnus. matėme, buvo aptarti Ispanijos, Rumunijos, net ir Ukrainos atvejai. Aš uždaviau šį klausimą komisijai. Man buvo atsakyta, kad Lisabono sutarties 13 straipsnėje nėra aiškiai kalbama apie klajojančius gyvūnus, šunis šiuo atveju. 26-oje 2011 metų deklaracijoje e, parlamentas prašė komisijos veikti šioje srityje, kur e, parengti teisės aktų iniciatyvą. Mano manimu, Europos parlamentas turėtų pademonstruoti savo valią 2000 12-15 metais parengti gyvūnų apsaugos teisės aktus. aktus. Mes turėtume parodyti politinę valią, nepraleisti šios progos. Privalome inicijuoti teisės aktus, kuriais būtų apsaugomi naminiai gyvūnai. Aš nesu vienintelis uh, taip galvojantis. Naujosios taisyklės turėtų reglamentuoti gyvūnų laikymą ūkiuose, mikroschemų integravimą gyvūnams po oda ir kitus klausimus. Aš nesu vienintelis taip galvojantis, tai matome iš peticiją pasirašysių žmonių skaičiaus nes labai gaila, bet dabar egzistuojantis teisės aktai netgi nėra tinkami įgyvendinami. Dabar ponas Bustinaru. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Labai sudėtinga atvardyti emocijas, stebint tuos vaizdus, kuriuoms mums ką tik parodė. Bet koks žmogus jaučiasi pažemintas, stebėdamas Serebnicos vaizdus iš šunų prieglaudos. Nes juk galiausia kalbame apie, žmog, apie žudimus, masinius žudimus. Ir nors tokie dalykai tikrai šokiruoja, aš kaip gyvūnų mylėtojas turiu pasakyti čia, kad yra interesų konfliktas. Aš turiu rotveilerį ir tris kates. Tai naminius gyvūnus labai myliu, tačiau stebėdamas tokius žiaurumus, aš negaliu sulaikyti, sutvardyti emocijų. Esu šokiruotas pirmiausia dėl to, kad mes šiandien gan sėkmingai, gražiai aptarinėjome įvairius klausimus ir aptarinėjome mano pranešimą dėl gyvūnų apsaugos ir štai, staiga štai pamatėme tokius baisius, šokiruojančius vaizdus. Tai reiškia, kad reikia imtis veiksmų ir man tai yra skausminga tema, nes pats esu rumunas ir mano šalis nekarta čia buvo paminėta. Ir taip pat aš pritariu europiniai politikai. Na ir galiausiai Europos komisija, komisija pasako, kad nieko padaryti negali, nes sutartie nenumatytas toks, nematyt, nenumatyta tokia galimybė. Tačiau uh, sutartys irgi neteigiama, kad komisija turi dikinėti. Taigi kažką turi daryti, nes aš esu iš tiesų šokiruotas. Ir ponė pirmininkė, delegacija lapčio mėnesį lankėsi Bukarešte. Jūs tikriausiai prisimenate, kad per tuos susitikimus aplinkosaugos ministerijoje valstybės sekretorius ir jo komanda minėjo dvi peticijas apie netinkamą elgesį su arkliais Dunojaus deltoje ir neteis, netinkamo elgesio su šunimis. Ir tie žodžiai, kurie buvo panaudoti tuo met, buvo štai kokie. Ties, faktiškai buvo pasišaipyta iš problematikos. Ir vienas iš pašnekovų tuomet pasakė, kad žmonės turi teisę gyventi, o šunės ir gyvūnai irgi tokią teisę turi. Lygiai taip pat kaip žmonės. Taigi aš manau, kad e, ataskaitoje apie Rumuniją turėtų būti daroma nuoroda į tas dvi peticijas, kurias e, šiandien, iš kurios šiandien buvo pristatytos ir kurių užklausėme pristatymo. Tai yra Čia yra situacija, kai valstybė sistemiškai, sistemingai netaiko tinkamo elgesio su gyvūnais nuostatų. Aš galiu pateikti keletą pavyzdžių. Valdančiosios partijos kandidatas Bukarešto miesto taryboje yra parengęs programą, pagal kurią parengęs programą savo miesto gyventojams, bet ji yra netinkama programa ir toje programoje vienas iš punktų yra atsisakyti, atsikratyti šunų e, beglobių Bukarešte. Ir nėra visiškai minima, kad su gyvūnais turi būti elgiamasi tinkamai. Taigi, čia yra tikrai viena iš valstybių narių, kuri nesugeba strategijos tinkamai gyvendinti. Na ir aš taupimo programų rėmėjams norėčiau pasakyti, kad dėl taupimo programų žūsta žmonės dėl to, kad negali gauti prieigos prie vaistų. Taigi įsivaizduokite, kas atsitiks su gyvūnais, kai bus pritaikytos tos taupimo priemonės aklai, absurdiškai. Tuomet gyvūnų apsaugos programos faktiškai išnyks. Ir vienintelė turima priemonė bus žudynės, masiniai žudimai. Ir turime aiškiai ir garsiai pasakyti ir tiems, kurie pasisako už taupimo programą, pasakyti jiems, kad tai nėra tinkama priemonė. Šios dvi peticijos turėtų būti toliau svarstomos mes turėtumėme jas paminėti ir pranešime apie ataskaitą apie mūsų apsilankymą, faktų surinkimo apsilankymą Rumunijoje ir atsižvelgiant į tas siaubingas fotonuotraukas, turėtumėme pareikalauti, kad ir Rumunijos valdžios institucijos išsakytų savo poziciją ir kad nusikaltimų, nusikaltėliai tie būtų nubausti galiausiai. Ačiū, pirmininkė. Ši peticija yra glaudžiai susijusi su mūsų ankstesnėmis diskusijomis apie e, gyvūnų apsaugos darbo atvarkė ES. Aš turiu keletą pastabų. Pirmiausia, manau, kad žmonių atsakomybė už gyvūnus, už aplinką, gamtą yra išsakyta ir Biblijoje. Ir turime į tai atsižvelgti, turime suvokti, kad jeigu kalbame apie laukinę gamtą, aplinką, kuri mus supa, mes esame atsakingi ir už gyvūnus, kurie gyvena toje aplinkoje. Ypatingai, jeigu tai yra mūsų naminiai gyvūnai, kuriuos puikiai pažįstame, taigi už juos esame tikrai atsakingi. Ir ta tokia vyraujanti filosofija yra štai kokia, kalbant apie elgesį su gyvūnais ES. Akivaizdu, kad ta politika būtų kur kas lengviau formuojama ir gyvendinama šalyse arba regionuose, nes būtent e, ten turi būti kuriamos sistemos gyvūnų gerbuvių užtikrinti. Tačiau to nėra, tai ne, nepasiteisina. Aš pritariu tam, kad būtent valstybės narės turi būti už tai atsakingos, tačiau panašu, kad tai neveikia, neduoda rezultatų. Ir aš pats turėjau galimybių kai dirbau Vokietijos parlamente, turėjau galimybę lankytis Rumunijoje dar prieš ją įstojant į Europos Sąjungą. Uh, ir ten problemų dėl įstatymų nebuvo. Jų gyvūnų apsaugos įstatymai yra puikūs, o problema yra, kad tų įstatymų niekas nesilaiko. Jie nėra įgyvendinami. Ir dažnai kyla problemų dėl to, kad valstybės narės negali, nenori ar neturi pakankamai lėšų, kad galėtų dėkti tas priemonės. Ir yra gyvūnų kastravimo programos, jeigu jos nėra vykdomos, problemos iš tiesų sukelia kitas problemas ir tie beglobi benamiai gyvūnai gali būti agresyvūs, kel, kelti grėsmę žmonėms, tada jie kaip ir turi būti žudo, nužudomi. Tačiau jų nereiktų žudyti, jeigu būtų galima juos tinkamai e, laikyti ir kažkaip būtų priemonių jais pasirūpinti. Taigi tai yra gan sudėtingas reiškinys ir dabar grįžtam prie to, ką pasakė komisija. Mes žinome, kad valstybės narės pasisako be, prieš bet kokią, bet kokią ES kišimasi į šią politikos rytį, tačiau jeigu pažiūrėtumėme, kokia yra situacija, panalizuotumėme pavienius atvejus, pamatytumėme, kad tai tikrai nėra primtina, nėra primtina civilizuotoje visuomenėje, negalime tankstytis tokiais dalykais. Ir vis tiek valstybės narės pasisako prieš, prieš bet kokią intervenciją iš ES pusės. Na ir dar vieną klausimą turi komisija, atsižvelgiant į išsakytas mintis. Kiek minimaliai mes galėtumėme padaryti? Kokie būtų įmanomi minimalūs bent jau veiksmai? Turėtumėme pasirūpinti, kad jeigu, pavyzdžiui, gyvūnai jau turi būti kažkaip eliminuojami, žudomi, kad tai būtų daroma, ko galima humaniškiau, laikantis atitinkamų taisyklių, kriterijų, Aš manau, kad net viduramžiais kur kas humaniškiau buvo žudomi gyvūnai nei yra dabar. Ir esu dėkingas e, ponui Bustinari, kad jis e, neuždarė tos peticijos, ji dar yra atvira ir tikiuosi, kad ES imsis veiksmų. Žinau, kad e, tikrai nelengvas bus tas kelias, bet nežinau, ar galime leisti valstybėms narėms daryti tai, ką jos nori, elgtis taip su gyvūnais, juos taip žudyti. Ūkių gyvūnų atveju aš esu patyręs ūkininkas ir pas mus tikrai yra daug įvairių nuostatų, hygienos reikalavimų. Tačiau, kai kalbame apie benamius beglovis, gyvūnus panašu, kad su jais galima elgtis jau kaip, kaip kas išmano. Taigi turime pasirūpinti, kad su tokiais gyvūnais, jeigu juos reikia, uh, eliminuoti, kad tai būtų daroma kuo galima humaniškiau. Ir panašu, kad tos kontrolės priemonės neduoda rezultatų, problema neišnyksta ir žinome, kad situacija iš tiesų yra sudėtinga, siaubinga ir ta peticija turi likti atvira, turime surenkti tinkamas politinės diskusijas parlamente ir taip pat valstybėse narėse, apskritai Europos Sąjungoje. Na ir Mes žinome, kad visuomenė, piliečiai nenori taikstytis su tokia situacija. Tai yra gera naujiena. Ačiū. Ačiū. Pone Buštinaro, aš norėčiau pasakyti, jog visiškai sutinku su jumis dėl to, kad vaizdai, kuriuos matėme, yra pasibaisėtini. Kovo 24 dieną buvo parodyti vaizdai, kurie taip pat yra siaubingi. Beglobis šuo netoli kapinių užpuolė vaiką, kuris po pamokų ėjo namo ir jį nužudė. Tiesa, kad gyvūnai turi teisę į gyvenimą, tačiau žmonės taip pat. Aš myliu gyvūnus, aš pati laikau šunį, tačiau nesupraskite manęs neteisingai. Nebuvo rastas sprendimas, nerandama sprendimų sutvarkyti beglobiams šunims ir tokie šunys žudo žmonės. Pavyzdžiui, Rumunijoje. Jeigu mes parodytume vaizdus, kaip šunys negyvai užkanda vaikus, tokie vaizdai būtų lygiai tokie patys pasibaisėtini, kaip ir tie, kuriuos matėme dabar. Rumunijos atsakingos institucijos atstovauja visoms politinėms partijoms šalyje, tiek valdančiai partijai, tiek opozicijai, ir jos daro viską, kad įgyvendintų galiojančius teisės aktus. Turime įstatymus, tačiau yra problemų su jų įgyvendinimu, kaip kad ką tik sakė ponas Jar. Taip pat norėčiau mm, pasakyti, jog laikaus ir toliau savo nuomonės. Manau, jog ši problema yra nacionalinės kompetencijos, o ne bendrijos kompetencijos problema. Ačiū. Ponas Miranda. Pone Miranda. Ačiū, ponė pirmininkė. Žinome, kad yra politinių sprendimų ir nuostatų įgyvendinimo klausimai, taip pat ir su tuo susijusi tam tikra etika. Yra tam tikrų etinių klausimų, kurių taip pat reikia paisyti. Sutinku su ponu Jar ir Buzinaru, kurie tai sieja su ankstesnė ataskaita. Manome, jog čia trūksta tam tikro etikos kodekso. Matėme siubingų pavyzdžių, matome, kad vietos institucijos dažnai neturi joms prieinamų išteklių ir priemonių ir dažnai tokie gyvūnai yra laikomi privačiose patalpose, ten nevyksta jokia kontrolė, yra valstybių narių aplaidumo klausimas taip pat. Taigi siūlyčiau, kad valstybės narės, kurios neįgyvendina Europos tarybos PET konvencijos, galbūt tokioms valstybėms narėms būtų išsiusta informacija ir raginimas pasirašyti šią konvenciją. Manau, jog tai būtų geras politinis gestas iš mūsų pusės tam, kad būtų laikomasi tokio etikos, šių etikos aspektų. Aš esu iš Galicijos Ir ten taip pat vyksta kai kas įdomaus. Pavyzdžiui, ten galima, taip sakant, įsivaikinti gyvūnus. Ir tai yra matoma kaip teikiam, teigiama alternatyva. Yra įvairiausių organizacijų, kurios organizuoja tokią gyvūnų priglaudimo galimybę. Manau, jog tai yra teigiamas poslinkis. Ačiū. Dėkoju, ponia Miranda. Nėra daugiau norinčių pasisakyti, taigi suteiksiu žodį dabar komisijai ir paskutinis pasisakys peticijos pateikėjas. Taigi dabar Helen Klein, jūs dar nekalbėjote anksčiau, jūs nenorėjote anksčiau pasisakyti, tačiau dabar suteiksiu jums žodį. Labadiena visiems, ačiū ponė pirmininkė. Taip, aš taip pat pageidavau pasisakyti tam, kad dešimtąjį darbo tvarkės punktą aptarčiau. Jis yra taip pat susijęs su šunų popu ir kačių populacijos kontrole. Gali būti, kad Ispanijoje klajojantis šunys nelegaliai yra parduodami ir transportuojami kažkur tai. Dabar peticijos teikėjas mano, kad e, teisės aktų teikėjas, leidėjas nesilaiko teisės aktų e, benamių šunų ir kačių valdymo srityje. Tačiau, kaip buvo kalbama apie benamių šunų ir kačių populiacijos valdymą, aš e, negirdėjau, kad kas nors kalbėtų apie atliekų tvarkymą. Juk jeigu tie šunys ir katės turi kažkaip tai galimybių iš kažko tai prasimaitinti, tai reiškia, kad yra atliekų. Galbūt reikėtų pradėti pirmiausia nuo atliekų tvarkymo valstybėje narėje. Na ir toliau peticijos teikėjas mano, kad Ispanija nesilaiko ES teisės aktų benamių šunų ir kačių eksporto srityje. Ir tas eksportas yra laikomas nelegaliu. Aš įsivaizduoju, kad tas eksportas reiškia šunų ir kačių pervežimą iš Ispanijos į kitą valstybę narę. Čia turiu pasakyti, kad yra ES teisės aktai, apimantis e, tam tikrų rūšių gyvūnų, šunų ir kačių, pavyzdžiui, pervežimą. Ir čia yra dviejų tipų pervežimo būdai. Pirmiausia, nekomercinis pervežimas 998 2003 metų tarybos ir e, parlamento reglamentas yra šioje srityje, e, kuris sako, kad kai gyvūnų šeimininkas pats kartu vyksta su gyvūnais ir kai tie gyvūnai nėra perkel, pervežami e, priekybos tikslais, reikia laikytis. E, numatytų teisės aktų. Šunys ir katys turi, turi būti identifikuoti, e, paskiepyti Ir ta informacija turi būti naminio gyvūno pase įrašyta. Tai čia nekomerciniais tikslais, e, kaip vyksta gyvūnų pervežimas, kaip pats šeimininkas kartu su gyvūnu keliauja. Na, o dabar, kai šunys ir katės e, netitinka šių reikalavimų pervežiami, tai čia jau 9265 reglamentas taikomas pagal kurį yra numatyti klinikiniai tyrimai parai likus iki išvykimo. Apie pervežimą prekybos tikslais turi būti informuojama tikslo valstybė narė. Informacija pateikiama yra per, per specialią kompiuterinę sistemą, vadinamą TRAS. Toliau atitinkamos institucijos rengia patikrinimus iki išvežimo gyvūnų ir jeigu įmanoma, tie patikrinimai neturi būti diskriminuojamo pobūdžio. Valstybės narės taip pat turi sankcijų, kurios taikomos aptikus pažeidimų pervežant gyvūnus. Dabar, kas dėl šios peticijos, tai reikėtų pirmiausia išsiaiškinti, kokio tipo pervežimas čia yra turimas galvoje. Kas čia per nelegalus pervežimas benabių šunų ir kačių. Ir toks tipo nustatymas atskirais atvejais turi būti daromas. Nes tais atvejais, kai prieš pervežant gyvūnus, gyvūno pasas yra užpildomas, tai čia jau laikoma, kad toks pervežimas nėra prekybos tikslais atliekamas. Nėra taip jau lengva nustatyti tokių pervežimų neteisėtumo, nelegalumo aspektą. Taigi labai sudėtinga yra žiūrė, tai padaryti, reikės gerais atvejais vertinti ir sudėtinga yra taip e, tai nustatyti. Norėčiau tik tai papildyti antrąją pasisakymo dalį. Benamių gyvūnų apsaugos srityje mes bandome kartu su OIE, e, Tartautinės gyvūnų globos organizacijos e, regioninių biurų dirbti. Kai kurie veterinarai, veterinarijos tarnybų vadovai, uh, kaip tik e, žiūri, kaip galima būtų bendradarbiauti su Tartautinė gyvūnų apsaugos organizacija, tam, kad būtų parengti teisės aktai gyvūnų apsaugos rytyje. Jūs čia kalbėjote ir apie strategiją. Šiek tiek užbėgote už akių. Taip, strategijoje mes atnaujintus naujus teisės aktus numatysime ir pažiūrėsime, kaip, teisės aktus, kaip teisės aktais galima būtų apimti e, benomis gyvūnus. 2014 metais bus teikiamas teisės akto pasiūlymas ir panagrinėjus išsameu tą situaciją pasižiūrėsime, ar naminiai gyvūnai galėtų būti įtraukti į šį teisės aktą. Tačiau, kaip jau ir sakiau, benamių, beglobių gyvūnų atveju čia jau yra vietos kompetencija, vietos valdžios lygmens kompetencija. Nesu tikras, kad tie gyvūnai būtų įtraukti. Kaip kad sakė peticijos teikėjai bei kiti parlamentarai, ryšys su gyvūnų yra susijęs su pagarba gyvūnui ir savo, ir tai yra susijęs su apskritai santykiu su kitais, žmogaus santykiu su kitais. Ir galbūt galima būtų tokias informacinės kompanijas parengti, galbūt jos galėtų prisidėti prie geresnio gyvūnų padėties supratimo. Pirmininkė. Ačiū. Dabar porą minučių kiekvienam peticijos teikėjui bus suteikiama. Jeigu pageidaujate, galite atsakyti, ponia Pradėla. Ačiū. Aš norėjau sugrįžti prie to atveju, kai buvo užpultas vaikas šuns. Aš gyvenu Milane ir būtent visai neseniai tokia pat nelaimė nutiko du šunys sudraskė pagyvenusi asmenį. E, problema čia yra ne šunys, o valdžios institucijos, kurios nesugebėjo suvaldyti klajončių šunų e, problemos. Tai yra ne žmogaus e, nukentėjusio, šiuo atveju žuvusio e, kaltė, ne šunų kaltė. Šunys klajojo gaujomis e, šiuo atveju ir kai kurie buvo sugauti ir apgyvendinti pas žmonės. Gyvūnų apsaugos teisės aktai gina piliečių interesus. Teisės aktais turi būti užtikrinama žmogaus pagarba gyvūnams. Visos problemos būtų išspręstos, jeigu būtų tinkamai valdomos šių gyvūnų populiacijos. Dabar girdėjau, kalbant apie 2014-2015 metus, gal net vėlesnį laikotarpį, man netinka toks siūlymas. 2000, iki 2014 metų bus nužudyta e, daugybė gyvūnų, daugybė, daugybė žmonių bus iškilęs, daugybė žmonių gyvybė netgi bus iškilęs pavojus iki to laiko. Ponas Rišta, prašom. Rišta. Aš norėčiau sugrįžti prie to, ką sakė komisijos atstovai. Taip, komisija yra teisi. Nieko čia nėra numatyta valstybės narėse. Ir kai mes pasiskundėme, tai mums taip ir buvo atsakyta, kad čia reikia laikyti subsidiarumo principų ir ES nėra teisės aktų šioje srityje, tai yra valstybių narių kompetencija. Bet taip pat buvo pasakyta, Bet taip pat ES privalo įsikišti ir spręsti problemą, kai valstybės narės negali pačios susitvarkyti. Tai galbūt čia yra tas atvejis. Na, ir mes peticiją neprašome išgelbėti visų ES gyvūnų, ne. Mes pageidautume, kad ES sukurtų uh, pagrindą, pagrindinį teisės aktą, kuriuo remiantis galima būtų veikti šioje srityje. Ne, mes neprašome išgelbėti visų gyvūnų, mes prašome sukurti teisės aktų, pagal kuriuos ES galėtų įsikišti ir veikti šioje srityje. Aš žinau, kad egzistuoja valstybėse narėse teisės aktai, šioje srityje, bet jų nėra laikomasi. Na, vis dėlto galbūt ES dėrėtų laikytis teisės aktų, valstybės narės privalo to tai daryti, juk ES nėra kažkokia tai izoliuota, mažytė e, valstybė, kaip kad pavyzdžiui Vatikanas. Ir dar, kas, jeigu jau kalbėtume apie sąnaudas, tai kastracija kainuoja mažiau negu kad gyvūnų žudimas. na, bent jau remiantis deklaruotomis e, gyvūnų žudimo pajamomis. Ir kaip matote iš pateikto grafiko, kastracija yra daug veiksmingesnė už gyvūnų žudimą, nes gyvūnai, kurie nėra nužudomi, o iškastruojami, tiesiog nebesidaugina. Dabar šunų užpalami vaikai, taip tai yra baisos nelaimės, tikrai. Šie šunys po to yra dažnai žiauriai nužudomi. Labai dažnai prieš nužudant jie yra kankinami, žiauriai kankinami. Šie šunys gali būti natūraliai agresyvūs, bet kartais tiesiog tuos šunis gyvūnus vaikai kankina ir paskui, kai kitas, tarkime, arba tas pats vaikas prisertina prie gyvūno, jie ginasi, užpuola. Nereikėtų pamiršti, kad gyvūnai ginasi. Nereikėtų taip pat pamiršti, koks galėtų būti tokio kasdieninio nuolat patiriamo smurto poveikis gyvūnams. Juk yra įrodyta netgi kad e, serijiniai žudikai savo taip vadinamąją karjerą serijinių žudikų pradėjo nuo to, kad smurtavo prieš gyvūnus. Taigi pažiūrėkime, koks viso to poveikis paskui gaunasi. Pirmininkė, ačiū. Taigi peticiją toliau nagrinėsime, ji yra atvira. Man atrodo, kad gavome politinį mandatą. Kolegos, ne vienas kolega apie tai kalbėjo, tikrai reikia veikti šioje srityje. Mes negalime peržengti ES kompetencijos ribų, mes negalime veikti ten, kur negalime, bet kita vertus galime informuodami žmonės veikti. Mano manimu, kiek man yra žinoma, buvo parengtas tyrimas e, remiantis beglobių gyvūnų situacija Italijoje. Buvo remiamasi moksliniais duomenimis ir buvo bandama pasižiūrėti, koks tų beglobių gyvūnų poveikis, beglobių gyvūnų populacijos poveikis gali būti e, žmonių saugiu, saugumui, kelių eismo saugumui, žmonių sveikatai, aplinkai. Man atrodo, kad čia yra tikrai keletas sektorių, veiklos sektorių. Galime kreiptis į komisiją ir paprašyti jos kreiptis į nacionalinius parlamentus. Mes patvirtinsime šį sprendimą koordinatorių posėdžio metu. Beje, galbūt galime parengti netgi viso Europos parlamento rezoliuciją. Galėtume pasiremti gausybės piliečių skundais, jeigu suskaičiuosime visus pasirašysius peticiją, tai pamatysime, kad jų yra labai daug. Žinau, kad dar yra pora peticijų, kurias bus pasirašę taip pat labai daug piliečių. Taigi tikrai galėtume dabar paprašyti kolegų parengti Europos parlamento rezoliuciją. Dėrėtų šioje rezoliucijoje nurodyti, ką reikia daryti, taip nesikišant į uh, nacionalinė valstybių narių kompetencija. Tai štai galutinis sprendimas galbūt būtų dėl rezoliucijos tipo dabar. Ir tas sprendimas bus priimtas koordinatorių, koordinatorių posėdžio metu. Manau, kad dėrėtų šią peticiją toliau nagrinėti ir imtis atitinkamų politinių, politinių iniciatyvų. Taigi dėkojame peticijos teikėjams, dėkojame kolegams. Plenarinis komiteto posėdis dabar yra baigiamas. Pereisime prie koordinatorių posėdžio. Ačiū.